No, I don't want them, but. Good, e good evening, colleagues. Good evening. Kolegos, labas vakaras. Sveikinuosi su Akon ir Vybė komitetų nariais. Pradedame bendrąjį komitetų posėdį, darbų tvarkės projektą turite, jeigu nebus prieštaravimų, galime tvirtinti vertimų estų, slovakų ir airių kalbų vertimas e, yra užtikrintas tik iš dalies, tik iki septynių, o po septintos tik šešiolika kalbų bus pasiūlyta ir mes balsuosime nu, nuo pusę aštuonių toks planas, taigi pasiruoškite balsavimo e, korteles. O dabar e, Ekon komiteto vicepirmininkas gal 10 minučių, kiek žinau, e, pasakys įžanginės kalbos, taigi Piterį prašom. Tiek skaitysiu, tiek kalbėsiu labai greitai, tačiau pirmiausia noriu pasveikinti teisingumo vartotojų ir lyčių lygybės e, reikalų komisarė Jūrova, mūsų jungtinis posėdis Dis ir praėjusią savaitę jungtinėme koordinatorių posėdžiu e, galėjome padiskutuoti e, su jos atstovais. Šiandien komisarė pasveiko ir atvyko pas mus. Kaip žinote, 27 e, spalio komisija patvirtino naują pasiūlymą dėl trečiųjų valstybių keliančių didelių strateginių problemų sąrašą, o prieš tai buvo du keitimo aktai. Sausį ir gegužė parlamentas juos atmetė. Mes dar turime sulaukti, kaip vystysi trečiasis trišelio dialogas dėl penktosios direktyvos, dėl kovos su pinigų plovimu. Mes laišku prašėme tikrinimo laikotarpį pratesti mėnesį iki gruodžio 27-osios. Mūsų bendras posėdis su komisija, puikiai galimybė aptarti darbų planą ateičiai ir darbą prie naujosios metodologijos, įvertinant didelę riziką keliančias trečiasias jurisdikcijas. 849 iš 15 metų direktyva būtent dėl finansinių e, išteklių panaudojimo terorizmui remti ar kitoms nusikalstamos veikoms Po mūsų antrojo balsavimo prieš gavome gairių planą iš komisijos. Šiuo metu komisija vertina metodologiją ir ieško, kuri būtų tinkamiausia įvertinant trečiasias jurisdikcijas. Mus domintų esama padėtis ir komisija, komisarė apie tai mus informuos. Taip pat norėčiau uh, paprašyti komisarės pateikti išsamesnės informacijos apie galimybę įgyvendinant tokią metodologiją per laiką nustatytą gairių plane. Praėjusią savaitę su jūsų darbuotojais, kabineto darbuotojais aptarėme ir norime iš jūsų išgirsti, ar būtų įmanoma paskelbti labiau ambicingą naujosios metodologijos įgyvendinimo darbų tvarkę. Taip pat būtų įdomu sužinoti daugiau smulkmenų apie tą metodologiją, ypač dėl galutinio savininko ir tikrojo savininko aspekto komisija įvertino tai kaip vieną iš kriterijų įtrauktinų metodologiją. Naujoji metodologija kuriama po paskutinio parlamento prieštaravimo ir tikrinimo reikalauja norime, kad komisija savarankiškai įvertintų trečiasis jurisdikcijas prieš siūlydama jas įtraukti į sąrašą. Parlamento nuomonė tik FDV sąrašo naudojimas neleis įtraukti į sąrašą tam tikrų e, aukšt, didelę riziką keliančių valstybių, tačiau tas naujas sąrašas su nauja metodologija leistų tą padaryti. Ir čia e, aiškus ryšys yra su devintuoju straipsniu, vykstančių darbų rezultatas, pirmieji vaisiai jau matomi, ypač dėl komisijos sprendimo sąraše išsaugoti visas valstybės, kurios ten buvo, net jeigu jų neliko EITF e sąrašo gyviniai, jie pavyzdžiui yra Afganistanas. Mes manome, kad reikia įvertinti bendrą situaciją, kaip pasikeitė situacija tose valstybėse, kokie ten strateginiai trūkumai egzistuoja. Taigi, taikant šitą atsargumo principą ir tinkamo atsargumo, tiksliau, Gvinėja, Lao, Sas ir Afganistaną reikia taip įvertinti. Naujasis konsultaci... aktas konsultacijoms bus išplatintas valstybėms narėms, viskas bus e, daroma po paskutiniojo lapkričio FATF susitikimą dėl Etijopijos. Mes suprantame, kad bus naujas deleguotasis aktas tvirtintas, o dėl Šri, Šrilankos, Trinidado ir Tobago bei Tuniso e, bus galvojama įtraukti jas į didelės rizikos sąrašą. Ir čia reiktų pažymėti, kad komisija turėtų tęsti deleguotojų teisės aktų tvirtinimą, kad užtikrintumėme, jog būtų taikomi es teisės aktai toms valstybėms, kurios tarptautinių lygių pripažintos, turinčios didelę riziką po, tokio, po tokios ilgos įžangos su daug informacijos apie diskusijų pagrindą. Pradėsime diskusijas, kuriai pirmininkaus mūsų lybė komiteto pirmininkas. Prašom. Ačiū, ačiū, Peterį. Ačiū. Dėkoju Ekon komitetui e, už atitinkamų dosijai parengimą. Noriu priminti, kad parlamentas du kartus jau paprieštaravo šiam deleguotam teisės aktui sausio ir gegužės mėnesį. Komisijai daug kartų esame e, sakę, kokia yra parlamento pozicija ir parlamentas jungtinis, Libe ir Ekon, jau praeitą ketvirtadienį buvo susirinkęs ir buvo pasiekta šiek tiek pažangos formuojant mūsų dokumentus. Mes suprantame, kad labai svarbu bendriams, be, jungtinėme bendrame posėdžiai abiem komitetams išgirsti komisijos narės požiūrį į mūsų pasipriešinimą paskutinį kartą šių metų gegužės mėnesį. Kaip Ekon komiteto vicepirmininkas sakė, mums yra labai svarbu, todėl aš kviečiu dabar komisijos narę Jūrovą 10 minučių pristatyti padėtį, o po to galėsime išklausyti klausimų ir komentarų iš kolegų pusės, iš abiejų komitetų. Taigi, pirmininkė, e, komisijos narė žodis jums. Labai ačiū, gerbiami pirmininkai, e, gerbiami parlamento nariai. Labai džiaugiuosi šiandien asmeniškai su jumis susitikdama ir pristatydama naujausią komisijos darbą, sukuriant autonomišką ES trečiųjų valstybių sąrašą, e, jeigu tos valstybės yra traktuojamos kaip keliančios didelę riziką ES finansų sistemai. Noriu atsiprašyti už tai, kad pastarąsias porą savaičių negalėjau su jumis e, e, ne, negalėjimą bendrauti. Kaip politikai yra didelė nelaimė netekti balso. O man taip atsitiko. Galiu pasakyti, kad to pačiu buvo labai įdomu pažiūrėti, kaip galima dirbti neturint balso. Pana komitete buvo aptarta, kaip svarbu kovoti su pinigų plovimu. Praeitą savaitę vyko paskutinis toks posėdis, turi būti sukurta ambicinga ES teisinė bazė kovai su tomis jurisdikcijomis, kurios nesilaiko taisyklių dėl e, kovos su pinigų plovimu ir terorizmu. Aš E, girdėjau, kad Europolas pats įvertino e, didelę riziką kerinčias trečiasias valstybės ir atliko e, gerą ir teisiškai solidų vertinimą. Tai duoda labai aišku signalą, kad ES taiko labai griežtus reikalavimus kovai su finansiniais nusikaltimais. Dėl tų reikalavimų nusikaltėliai ir mokesčių vengėjai negali pasinaudoti finansų sistemos globaliniu pobūdžiu globališkumu. Liepos mėnesį mes sustikom paskutinį kartą, aš pristačiau mūsų darbo planus, pasitelkiant specifinę metodiką tam sąrašui sudaryti. O dabar aš pabandysiu Jums paaiškinti, kaip toliau mes ketiname e, dirbti ir aš tikiuosi Jūsų reakcijos. Pirmiausia, papasakosiu, kaip mes identifikavome prioritetinės valstybės, kuriuoms turi būti skiriamas didžiausias dėmesys visų pirma. Žinome, kad 200 jurisdikcijų iš karto įvertinti negalėsime. Tai yra vienas iš Jums man pateiktų klausimų Liepos mėnesį. E, taip pat pakalbėsiu apie kriterijus, kuriuos ketiname pasitelkti, galvodama, kad pinigų, e, kovos su pinigų plovimu direktyvos peržiūra e, vis dar dėja nėra pasibaigusi. Nuo vėliau papasakosiu, ką mes pasiūlėme tarpinių laikotarpių, kol bus baigtas pirmasis vertinimas. Dėl pirmojo klausimo aš manau, kad sąrašas turi tarnauti pri, kaip priemonė kurti e, atsakingą ir tikslingą ES politiką, kovojant su rizikingomis trečiosiomis valstybėmis. Todėl ES komisija turi išsiaiškinti, kurios valstybės pirmiausia turės būti įvertintos. E, visų pirma, reikia įvertinti e, pagrindinės vertinimo šalis. ES atspirties taškas yra finansinių veiksmų darbo grupės uh, E, rezultatas e, finansinės grupės narė ES yra. Ir taip mes bandome išsiaiškinti, kurios pasaulio valstybės kelia grėsmę tarptautiniai finansų sistemai. Ir patvirtiname, kad lygiai taip pat jos e, kelia pavojų ES. Tačiau trečiosios valstybės, kurios kol kas nepapuolė į finansinės darbo grupės akiratį, gali ir toliau kelti grėsmę ES finansų sistemai ir apie tai mes turime pagalvoti. Šiame kontekste Mes ketiname sutelkti dėmesį į dalį iš tų 200 jurisdikcijų paplitusių visame pasaulyje, vadovaudomėsi tam tikrais kriterijais. Pirmiausia, tai yra trečiosios valstybės, kurios ekonomiškai yra svarbios ES. Tai būtų stambiausi finansiniai centrai ir arba valstybės, kurių, glaudus, kurių ekonominiai ryšiai su ES yra glaudus. Uh, Tai apimtų valstybės, kurios įeina į skryningo dalį. E, Europos Sąjunga jau rengia sąrašą, tai daro mano kolega Pieras Moskovičiai kartu su valstybėmis narėmis mokesčių srityje ir tas sąrašas bus patvirtintas šią savaitę. Kitas svarbus kriterijus. Trečiosios valstybės, kurias išskyrė Europolas ir Europos išorės veiksmų tarnyba, uh, kaip šalis, kurios kelia ypatingą grėsmę dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo. Toks e, e, papildomų valstybių preliminarus įvardinimas leis užtikrinti, kad būtų apimtos visos valstybės, įskaitant ir tas, kurios kol kas į FATAF apžvalgą nepateko, tačiau mes turime pasirūpinti, kad nesusidarytų spragų, aklųjų taškų, jeigu taip galima pasakyti. Todėl Europos komisija bet kada galėtų išplėsti savo tyrimą mastą ir įtraukti papildomų trečiųjų valstybių, e, atsižvelgiant į naujo informaciją, naujus duomenys, kurie rodo, kad ta valstybė yra uh, svarbi. Uh, antruoju žingsniu mes turėsime išsiaiškinti prioritetų seką, įvardinant rizinkiausias valstybės. E, čia mūsų nuomonė turėtų būti atsižvelgiama į tokius prioritetinius kriterijus. Visų pirma, tai yra trečiosios valstybės, kurios yra įtrauktos į Europos sąjung, su ES nebendradarbiaujančių mokestinių jurisdikcijų sąrašą. Toks sąrašas dabar yra rengiamas, tai daro komisijos narys Moškovič ir greitai jis bus paskeltas. Antras dalykas. Trečiosios valstybės, kurioms, apie kurias jau esame surinkę medžiagos vertinimui papildyti. Uh, Tai būtų valstybės, kurias jau įvertino e, finansinių veiksmų darbo grupė. Trečias kriterijus - trečiosios valstybės, kurios jau yra išskirtos kaip susidurančios su e, nusikalstama e, veikla ar teroristinė grėsme. Tokiu atveju Europol ar Europos išorės veiksmų tarnybos suteikta informacija bus įtin aktuali. Ir ketvirtas kriterijus, tai yra trečiosios valstybės, kurios neseniai buvo išbraukstos iš rizikingų valstybių sąrašo, tai padarė FATAF. Pasarojų atveju e, vertinimo, vertinimas yra prioritetinis dėl to, kad mes turime geriau e, įsitikinti, kad finansinių veiksmų darbo grupės m, mm, tyrimas yra pakankamas ir kad ta valstybė išbraukta iš ES sąrašo yra pagrįstai. Mes jau dabar žinome, kurios valstybės yra įtrauktos pagal šį kriterijų. Taigi toks būtų antrasis žingsnis. O trečiasis žingsnis - kokia bus metodika? Mes ketiname apibriežti kriterijus, pagal kuriuos rizikos vertinimas bus vykdomas mūsų teisinė bazė šiam vertinimui yra pagrįsta devintojo pinigų, e, kovos su pinigų plojimu direktyvos straipsnio reikalavimais. Tame straipsnėje yra tokie aspektai kaip pinigų plovimo kriminalizavimas ir terorizmo finansavimo e, kriminalizavimas, taip pat reikalavimas e, pranešti apie pavojingas operacijas, bet mes norime, kad šie kriterijai būtų išplėsti, galvojant apie direktyvos peržiūrą ir reikėtų apimti tokius dalykus kaip sankcijų efektyvumas arba tarptautinis bendradarbiavimas. Pirmininkaujantį valstybė uh, e, uh, e, nusileido Europos parlamento reikalavimams, belaukdama kitą savaitę Strasbūrė vykščiančio trialogo. Aš galiu Jūs patikinti, kad Europos komisija finansinės atsakomybės skaidrumą traktuoja kaip pagrindinį kriterijų šiame darbe Aš labai griežtai pabrėžiu faktą, kad reikia aiškiai pasakyti, kad daugiau tolerancijos e, jurisdikcijoms, kurios palengvina nusikalstamų grupuočių veiklą, nebebus. Tie laikai pasibaigė. ES turi rodyti pavyzdį šiuo klausimu. Mes turime eiti toliau negu bet kokios e, tarptautinės kitos organizacijos, kaip didysis aštuonetas, didysis dvidešimtukas ar e, finansinių veiksmų darbo grupė. E, Aš tikiuosi, kad šio vertinimo pirmieji rezultatai bus paskelbti iki 2018 pabaigos ir galėsime e, pirmajai prioritetų grupiai jau turi e, sudaryti aišku sąrašą ir tada mes galėsime pereiti prie antrojo etapo nuo 19 metų. Antrajai valstybių grupiai mes e, e darbus pradėsime palaipsniui Kai tik surinksime naują informaciją, rasime naujus šaltinius. Pavyzdžiui, kai tik gausime naujus vertinimo, naujas vertinimo ataskaitas, mes stengsimės palaipsniui įtraukti į ES sąrašus kitas valstybės nuo 2019 metų. Tuo pat metu tai reiškia, kad nereikės laukti iki 2025 metų, kol bus užbaigstas visas sąrašas. Mes galėsime tam tikras valstybės palaipsniui įtraukti. Taigi, antroji valstybių banga. Čia informacijos turime daugiau ir čia susirūpinimo yra mažiau. Jeigu būtų kokių nenumatytų atvejų, aš esu pasirengusi pagalvoti, kaip įdėkti uh, e, krizinės priemonės išskirtinėmis aplinkybėmis, kurios kelia rimtų problemų, Europos komisija tokią šalį įvertintų nedelsdama ir jeigu būtų išsiaiškinti tokie atvejai, mes bandytumėm prioritetinio sąrašo trūkumus įvertinti. O kol kas Europos komisija stebės į sąrašą įtrauktasis valstybės, žiūrės, kokią pažangą jos daro, kaip sprendžia savo problemas ir jeigu yra pagrindo, jos galės būti išbrauktos iš ES sąrašo. Norėčiau taip pat pabrėžti, kokios yra tarp institucinės procedūrinės priemonės, kokie yra etapai šioje metodikoje. Valstybių narių ekspertai bus įtraukti į specializuotą e, grupę kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. E, ta darbo grupė parengs, padės Europos komisijai renkti deleguotusius teisės aktus. Europos parlamento atstovai bus kviečiami į visus posėdžius. Kitas posėdis numatytas su valstybių narių ekspertais gruodžio 11 dieną. Europos parlamentas e, gaus tokią pat medžiagą ir informaciją kaip valstybės narės. Mes turime stengtis dirbti skaidriai. Skaidrumas užtikrina pasitikėjimą procesu, skaidrumas užtikrina pasitikėjimą rezultatais. Skaidrumas taip pat užtikrina, kad probleminės trečiosios valstybės žinotų, ko mes iš jų tikimės ir galėtų savo problemas spręsti. Europos komisija yra pasirengusi atsiskaityti parlamentui ir tarybai tiek, kiek reikės. Aš e, mielai su jumis pasikeisiu nuomonėmis apie pažangą įgyvendinant šią metodiką. E, tokioje sąrangoje kaip ši, dviem komitetams susitikus, manau, kad mes visi sutinkame, jog solidaus ES sąrašo sudarimas yra drasus tikslas ir jį galima įgyvendinti tik turint uh, reikalingų išteklių, mes stengiamės tuos išteklius užtikrinti ir aš dėkuoju už jūsų pasisiūlymą padėti Europos komisijai šiame darbe. Norėčiau baigti e, papasakodama, kas vyksta komisijos darbo grupėje. Europos Sąjungos autonomiško vertinimo uh, E, rezultatai bus labai naudingi Europos komisijai. Ši analizė sustiprins e, mūsų galimybės suprasti riziką kylančią valstybėms narėms ir galėsime pasinaudoti finansų darbo grupės rezultatais, ypač trečiųjų šalių problemas įvertindami. Norėčiau priminti, kad aš ir toliau esu įsitikinusi, kad FATAF yra labai svarbi institucija, mes jos darbą turime remti ir e, turime stengtis kuo aktyviau ir strategiškiau dirbti šios e, institucijos darbe. Europos komisija e, jau yra aiškiai apibrėžusi savo indėlį į finansinių veiksmų darbo grupę. Būtina nustatyti tarpinį laikotarpį, kol bus pasiekti pirmieji rezultatai įgyvendinant naują metodiką iki 2018 pabaigos. Aš galiu labai aiškiai pasakyti, nieko nedarimas šiandien e, nėra išeitis Europos komisijai tenka prievalė priimti deleguotosius teisės aktus, kad ES taisyklės taikomos trečiosiam šalims tarptautinėje arenoje būtų e, įgyvendintos, ypač kalbu apie šalis, kurios yra labai rizikingos. Tas tarpinis laikotarpis būtinas, kol Europos komisija baigs savo metodikos rengimą. Kitoks elgesys būtų neatsakingas, žinant, e, kokios integruotos dabar yra finansinės sistemos jeigu nieko nedarytume, vidaus rinkai iškiltų didelė pinigų plovimo grėsmė, teroristų finansavimo plėtimo grėsmė ir ES turi įtraukti FATAF identifikuotas pavojingas valstybės į savo sąrašas. ES sistema turi e, leisti mums įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus ir prisidėti prie pasaulinės bendruomenės požiūrio į pavojingas, rizikingas valstybės. Todėl aš raginu Jūs paremti deleguotą į teisės aktą, kurį dabar Jūs tikrinate. Etijopija pademonstravo turinti e, strateginių trūkumų. E, Afrikos iškišulys yra e, labai jautri valstybė, galvojant apie terorizmo finansavimą. Ponios ir ponai, gerbėjami parlamentarai, tokios yra mūsų preliminarios mintis, pirminės mintis. Ir aš esu pasirengus išklausyti jums rūpimų e, problemų, kurios pasitarnautų mums, kuriant tolesnę metodiką. Iš anksto dėkoju už jūsų paramą ir konstruktyvų darbą šiame svarbiame darbe. Ačiū. Thank you very much, Commissioner. Now we give the floor to the AMLD rapporteur, starting, well, Mr. Cairns is not here, so we go straight to the Libe rapporteur, Mrs. Sargentini.